idėjas, dėkoju už e, šią garbingą diskusiją. Tikrai džiaugčiausi, jeigu ir ateitie galėtume glaudžiai bendradarbiauti. Mėly kolegos, Europos parlamento vicepirmininkų rinkimai, dėl jų siūlau štai tokią procedūrą nustatyti kandidatų kelimo terminą iki Šios dienos 18 val. 30 min. niekas neprieštarauja, taigi patvirtiname šį gautinį terminą. E, kandidatūra siūlo pranešti biurui e, R00101. Taigi dar kartą kartoju, e, laisvais pastatas E, kabineto numeris ne 007, bet R00101, 18, 18 val. 30 minučių baigėsi e, kandidatų teikimo terminas. Dabar skelbiama posėdžio pertrauka ir jį pratesime šiandien vakare 19 val. 30 minučių.